Baigiame. Priimta. Septintas pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 19. Ba už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 20. Baig, pradedame. Atmesta. B konstatuojama dalis už, prieš, susilaikę, priimta. 98 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. E konstatuojamoje už, prieš, susilaikė, priimta. 37 balsuoti pradedame, baigiame. Atmesta. 38 pakeitimas už, tai yra pradedame balsuoti. Baigiame. atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. I konstatuojant dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, balsuoti pradedame, baigime. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas, pradedame, baigėme. Priimta. Sveikiname. Relacione Fotiga. Toliau Fotiga pranešimas. E, pirmas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. E, pirma dalis, e, pirmas punktas, e, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau, pirmas dalis, pirm, jo pirmas punktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vienas S, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta mm, Priimta. Pakeitimas žodžiu. Fotyga nori pasisakyti. Pirmininkė. Buvo akivaizdi padaryta techninė klaida. Tekste kalbame apie kitą ES instituciją, būtent komisiją. Todėl aš siūlau išbraukti žodį next ir taip pat e, žodį e, ar du žodžius her successą, nes dabar viską perleidom tarybai. Ačiū. Ar kas nors ko nors prieštarauja dėl šio pakeitimo žodžių? Ne. Tada balsuojame dėl pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas AG pirminis e, variantas, pirma dalis, kas už kas prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už kas prieš susilaikė priimta. Man atrodo, kad priimta, bet galime patikrinti. Balsuojame rankų pakelimu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl visos rekomendacijos, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Lopės Agijar pranešimas. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas - vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas - balsavimas. Vyksta. Baigiame balsuoti. Atmesta. E, penktas pakeitimas. Kas už? E, Aš už. Baigiame balsuoti. Balsavome elektroniškai. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Balsuokime. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dėkoju už bendradarbiavimą. Trumpa pertraukėlė dabar, porą minučių, kad kolegos galėtų išeiti iš salės ir tada e, paaiškinsime balsus, balsavimą.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 Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Dabar siūlyčiau, kad mes pereitume prie balsavimo paaiškinimo. Norinčių pasisakyti labai daug. Negalime diskutuoti ilgiau negu 14.45, nes tarnybos turi uh, parengti salę plenariniam posėdžiui, kuris e, vėl 15 val. pradės diskusijas. Kas nespės šiandien paaiškinti balsavimo, paliksime e, jiems galime pasakyti rytoj. Be to, balsavimo paaiškinimą galima pateikti raštu. Periname prie fotyga rekomendacijos. Ponas Pospišėl nori paaiškinti, kodėl tai balsavo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą e, dėl ES ir Afganistano santykių. Man atrodo, kad reikia paversti, paremti Afganistano vyriausybę, kad padėti šalyje stabilizuotųsi. Turime taip pat rasti sprendimą pilietiniam karui Aš kalbu kaip čekas, didžiuodamasis tuo, kad šimtai čekijos karių dalyvavo ES misijoje Afganistane. Jie rizikavo savo gyvybę, kovodami už taiką Afganistane. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šią, šią ataskaitą šiandien patvirtino ir viliuosi, kad tai bus žingsnis teisinga kryptimi įtvirtinant taiką pagaliau Afganistane. Galų gale bus pasiektas kompromisas su Talibanu. Aš pats gana skeptiškai vertinu susidariusią padėtį, tai padaryti nėra lengva, bet vis tik bandyti reikia. Ačiū ponė Pospišil, toliau ponas Polčiak. Viena minutė. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte galimybę pasakyti. Ir aš balsavau už tai, kad šis sutartis būtų sudaryta. Man atrodo labai svarbu, kad, e, ir tai, kad tai yra labai svarbu ir tai prisidės prie valstybės ekonomikos raidos Afganistano uh, rekonstrukcija, re, re, atsigavimas e, dabar prasideda ir mes turime jį paremti. Turime remti Afganistano institucijas, kurios kovoja su terorizmu, kovoja su industrinio masto narkotikų prekyba. E, tai yra žudantis e, fenomenai. Mes turime ne tik remti karius ir kariuomenę esančius ten, kuri išlaiko tam tikrą taiką, bet turime remti taikos ir saugumo įtvirtinimą pačiame Afganistane. Aš taip pat manau, kad labai svarbu Afganistano vyriausybės gebėjimus sustiprinti, kad ji galėtų modernizuoti šalį ir atnešti realios naudos šios šalies piliečiams. Net būtent, nes būtent tokia nauda, ekonominė nauda tiem žmonėms yra labiausiai reikalinga. Ačiū. Ponas Hananas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkio pavaduotojau. Afganistanas beveik pagal visas jungtinių tautų lenteles yra iš praščiausiai valdomų, skurdžiausių ir kor, labiausiai korumpuotų valstybių pasaulyje. Kila klausimas, kodėl? Kodėl ta šalis tokia tapo? Aš nenoriu visko supaprastinti, nes čia e, įtakos padarė daugiau negu vienas veiksnys, bet dalis E, iš dalies dėl to yra kaltas tas faktas, kad valstybė niekada nebuvo e, nacijos valstybė, kaip sakant. Ten yra labai daug tautinių grupuočių, ji buvo sukurta dirbtinai kaip buferinė šal, valstybė. Todėl jos istorija susideda iš daugybės samokslų, diktatūrų, invazijų, revoliucijų. Vienas iš uh, geriausių uh, ir svarbiausių pokyčių per pastarąjį pusšimtį e, buvo e, valstybių e, gausėjimas pasaulyje. Maždaug 200 valstybių daugiau atsirado pasaulyje. Ir labai liūdna, kad matome, jog šiame žemynė tendencija yra visiškai priešinga. Ačiū. Toliau paaiškinsime balsavimą. Uh Dėl kito fotyga pranešimų, kas čia vyksta salėje, klausė pirmininkas. Pirmininkė, jūs pradėjote balsų paaiškinimą ponios Fatygos pranešimų, bet ponos Trojevskio pranešimas dėl Erasmus programos ir vadinamo griežtojo Brexito turėjo pagal programą būti uh, E, paaiškintas prieš tai. Tai kai bus, ar dabar Lasurėskio pranešimo apskritai neaiškinsime balsavimo, aš noriu kalbėti tuo klausimu, nežinau, kas dar su darbo atvarkė. E per quanto riguarda la relazione Zdrojevski, onorevole, non può esserci. Dėl Zdrojevskio pranešimo tai nenumatyta uh, E, nenumatyti debatai ir e, balsavimo rezultato paaiškinimas tiek. Dabar grįžtant prie Fotigos pranešimo, ponas Messerschmittas, viena minutė. Taip, dėl rezoliucijos susijusios su Afganistanu, tai ne tai, kad čia ES įsiveltų į pasaulio visokius e, reikalus. Čia tiesiog reikėtų kalbėti apie tokį svarbiausius dalykus, būtent e, dėl užmojo kurti ES e, kariuomenę. Ir dabar čia tada ES ims formuoti visą saugumo e, gynybos politiką. Kita vertus, vėlgi reikėtų suprasti apie tikrovę. Uh, reikėtų nepamiršti NATO, būtent e, jungtinių e, valstijų ir Europos e, alijanso, kuris galiojo nuo antrojo pasaulinio karo. Tai yra kelias į priekį, o ne kurti kariuomenę vadovaujant Junkeriu. Reikėtų vis dėlto pasiremti pirmiausia NATO, kuris buvo kelias į taiką Europoje. Ačiū. Dabar dėl Lokegordo pranešimo. Ponas Andreson. Minutė. Viena minutė. Prašom, ponė Anderson. Ačiū, pirmininkė. Taip, visi sutinkam, kad ES lygių reikia teisės aktų dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų. Parlamentas iš tikrųjų daug dirbo tam, kad būtų galima pakelti pirminio pasiūlymo, kuris buvo nuvilintis e, ambicijas, nes tam tikros, e, tam tikros e, sakykime, sritis nepateko į šitą e, pasiūlymo e, taikymo sritį. E, ir reikėtų sudaryti kartu geresnę prieigą prie elektroninių bankininkystės e, ir kitų paslaugų, kartu, numatytų, e, kartu numatyti e, baudžiamosios atsakomybės reikalavimus. Dėl tų visų priežasčių aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū, ponas Pospišil, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau už šį pranešimą. Žinoma, tam tikrais požiūriais jis galėtų būti ambicingesnis, tačiau pasirinkta kryptis yra gera. Europos Sąjunga turėtų padėti žmonėms su negale geriau e, naudotis gaminiais ir paslaugomis. Reikėtų užtikrinti, kad ES vienos bendros rinkos gaminiai ir paslaugos būtų prieinami. Tai yra svarbu Apie tai svarbu kalbėti, todėl aš balsavau už šį pranešimą, už šį pasiūlymą, nors, aišku, jis galėtų būti ir ambicingesnis. Tikiuosi, kad kitos kadencijos parlamentas ir būsimoji komisija grįž prie šio klausimo, sieks pagerinti e, su įvairia negale e, žmonėms prieima prie ES gaminių ir e, paslaugų. Ponas Polčiak, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Ir aš balsavau už šį pranešimą. Kodėl? Maničiau, turint prieinamus gaminius ir paslaugas Europoje, tai tas prieinamumas turėtų būti numatytas visiems kartu žmonėms ir su negale. Mes turėtume pašalinti įvairius barjerus, kuriuos, kurie kol kas neleidžia jiems tinkamai pasinaudoti gaminiais ir paslaugomis. Kartu neturėtume pamiršti ir proporcingumo principo. Ar, sakykime, visos mažosios vidutinio dydžio įmonės galės patenkinti visus pasiūlyme numatytus reikalavimus? nesu, tikra, nesu tikras, ar, sakykime, tinklalapiai tokių įmonių turi griežtai laikytis E, reikalavimų. Čia reikėtų tam tikros pusiausvyros, bet nepaisant visų aplinkybių balsavau už pranešimą. Ačiū. Toliau ponas Hanan užsirašė į sąrašą, tačiau jo nematau salėje. Toliau kuojo pranešimas ponia Makovei. Ačiū. Vizų informacinė sistema. Čia e, numatoma prieiga kompetitingoms su klausimu susijusioms institucijoms galėti pasinaudoti šios sistemos informaciją apie trečiųjų šalių piliečius esančius ES e, teritorijoje. Dabar tuo pasiūlymu numatomas įvairių dabar galiojančių šios ryties sistemų saveikumas, nes tokiu būdu galima veiksmingiau, protingiau institucijoms bendradarbiauti. Kalbama kartu ir apie sistemos geresnį valdymą e, ir kitus dalykus. Visa tai mums labai svarbu. Reglamente kartu numatoma ir pirštų atspaudų ėmimas iš vaikų nuo šešerių amž... metų amžiaus. Tad tokiu būdu tai leis nustatyti mm, vaikų tapatybę, vaikų buvimą. Mes ir šimtas. E, tautų kraustimasis e, Europai yra vienas didžiausių E, išbandymų ir, aišku, galim e, numatyti, kad tai gali pasidaryti katastrofa, nes piliečiai kol kas vertina Europą kaip nesugebančią atsakyti šitą e, iššūkį. Matom, kaip teroristai ir prieglopšio įvairaus plauko ieškotojai keliauja į Europos Sąjungą, į silpniausias jos grandis. Ir ta sistema dabar bandoma užpildyti šitą spragą. Aišku, dabar siūlomos taisyklės, kurios yra tikrai geras žingsnis į priekį, tačiau visa tai pasirodo per vėlai, nes e, jeigu dabar Danija ir kitos valstybės narės e, nebūtų vis dėlto kontroliavusios savo sienų, tai mes būtume atsidūrę dar didesnėme marazme negu kad dabar. Dabar dalį pranešimas, ponė Mesiršmitai. Minutė. Daugeliui europiečių aišku, kad e, komisija ar kokia nors ES e, institucija e, nuspręstų, kokia turėtų būti demografinė padėtis valstybėse narėse. Nes e, juk e, paprastai e, žmonės kartos paveldi kultūrą iš, iš savo tėvų, ta kultūra perkeliama iš kartos į kartą ir jos tikrai negalima nubraukti be duodairiškų įkeliavimų Europos Sąjungą. Tad Jeigu pačios valstybės narės spręstų, kaip būtent e, tvarkyti su šita problema, tai būtų geriau. Jos galėtų vykdyti e, tokią politiką, bet tikrai ta politika neturėtų būti primetama europiečiams. Pone Kosta, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, naujasis prieglopščio ir e, prieglopšio fondas e, ir 10,5 e, milijardo eurų yra labai svarbu. Tad labai svarbu užtikrinti infrastruktūrą pirmajam prieglopšio prašytojų prieimimui ir kartu jų integravimui, kartu nepamirštant ir jų teisų laikymosi. Dabar labai svarbu pasiekti, kad įvairios vyriausybės, ypač turiu galvoje savo pačios e, Italijos vyriausybę, kad jos dabar laikytųsi numatytų įsipareigojimų, nes mano vyriausybė kol kas apkarpo prieglopšiui ir integravimui numatytas lėšas. Миграцията е част от най-наболелите проблеми на Европейския съюз в днешно време направеното. Kolegos, aš balsavau prieš šį tekstą, nors migracija yra viena rimčiausių problemų šiandien. Šis pasiūlymas yra nepriimtinas. Vietoj to, kad pasiektumėm galutinį gerą rezultatą, mes vėl kalbėsime apie tai, kaip e, reikia integruoti imigrantus, nukreipdami dėmesį nuo rimtų problemų. Kalbam apie legalius ir nelegalius imigrantus. Man tai yra nepriimtina. Užsienio kultūrų, tradicijų ir papročių antplūdis man yra nepriimtinas prielaida, kad lėšos bus išleidžiamos nelegaliai į ES patekusiems žmonėms, yra man visiškai netoleruotina. Kai konsultavomės dėl fondo, daugiausia e, bendradarbiavome su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pačios dalyvauja žmonės, priekyboje žmonėse. Toliau Žambatski. Pone pirmininkė, nėra bejonių, kad tam, kad migracijos krizė prie sienų ES suvaldytų, ji pirmiausia tą politiką, sienų politiką turi iš esmės reformuoti ir valstybės narės turi demonstruoti politinę valią. Tai yra vienintelis būdas išsaugoti tūkstančių žmonių gyvybių ir sustabdyti priekybę žmonėmis Europoje. E, prieglošio migracijos fondo įsteigimas yra palankus žingsnis link e, migracijos gero suvaldymo ES. Aš džiaugiuosi e, pasiūlymų, kad valstybės narės turi gyvendyti prievalę sustiprinti e, bendrą Europos prieglopšio sistemą. Turi būti sukarti legalūs migracijos kanalai ir, ir e, turi būti geriau galvojama apie trečiųjų šalių piliečių integravimą. Tai suteiks prasmės solidarumo savokai ir atsakomybės sąžiningam pasidalimui. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Skrybek. Škrybek. Ačiū pirmininkė. Migracijos krizė čia ES sukėlė tam tikrą žemės drebėjimą, jeigu galima tai pasakyti. Saugumo politikos problemos pavėlėse valstybėse narėse ir migracijos fondo patvirtinimas parodė, kad ES pradeda prastuminėti ypatingą darbo atvarkę, neatsižvelgdama į specifiką kiekvienoje valstybėje narėje. Slovakija prašė, kad uh, migrantų krizę būtų galima jai pačiai išspręsti. Nes dabartinė sistema tik pritraukia migrantus, ES tapo magnetu. O kaip bus su pabėgėlių stovyklomis ir apsistojimo vietomis žmonėms atvykus? Nuvažiavę e, į tas stovyklas galime labai aiškiai pamatyti, kad tie žmonės nori likti savo valstybėse ir jas atstatyti. E, Ponas Makronas savo laiške europiečiams kalba apie santykius su Afrika ir universitetų bei švietimo institucijų mm, tobulinimą tose šalise. E, žmonės nori, kad būtų sukurtas tvarus modelis ir mūsų pastangos turėtų būti orientuotos būtent į tai. Kišimasis į nacionalinę kompetenciją yra klaida. Ačiū. Fajon. Ačiū, dabar periname prie Fajon pranešimo. Pono Zambaski. Zambaski. Pone pirmininkė, Europos komisija. Pone pirmininkė, kolega dar prašo pasisakyti, prašom. Aš prašiau paaiškinti žodžiu šį punktą, gal klaidų yra padaryta. Jeigu galima, aš norėčiau paaiškinti žodžiu. Dėl kito punkto, bet aš dėl prieglošio imigracijos norėjau pasisakyti. Apie ką jūs norėt kalbėti? ankstesnį, dėl ankstesnio punkto. Prašom, prašom, aiškinkit. Pone Žambaski, leiskit kolegiai pasisakyti. Labai ačiū pirmininkė. Aš noriu paaiškinti, kodėl aš e, balsavau taip, kaip balsavau dėl migracijos fondo. Man atrodo, kad internetinėje sistemoje yra problema, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, kad dabar leidot pasakyti. Migracijos krizė uh, E, mus, mums vieną aišku dalyką parodė. Reikia ieškoti šios problemos sisteminio sprendimo. Ir ES viduje, ir už jos ribų turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad e, e, būtų panaikintos nelegalios migracijos priežastys kilmės valstybėse. Turime rasti biudžeto dalį, kuri galėtų būti išleista tose šalise Man atrodo, kad tai nėra labai logiška. Aš balsavau dėl pakeitimų pakeitimų, dėl kai kurių iš jų balsavau prieš, 5 procentų riba e, buvo patvirtinta, todėl per galutinį balsavimą aš neparėmiau viso dokumento dėl prieglošio imigracijos fondo. Ačiū, dabar pereiname prie Fajon pranešimo, pana Žambatskiai. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą nes Europos Sąjunga, Europos komisija, atsiprašau, e, steigia naują fondą per kitą daugiametę finansavimo programą, per kitą laikotarpį. Kol kas viskas atrodo gražiai, tačiau mano valstybė, Bulgarija, turi sieną su valstybė, kurią vargu ar galėtume įvardinti partnerę. Kaip partnerė, turiu galvą Turkiją. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip ekstremalios liberalios uh, E, tradicijos yra taikomos, jos yra užmaskuojamos e, tarsi naudinga praktika. Šiame pranešime yra pasirinkti terminai, kurie vienas kitam prieštarauja. Kas į ES teritoriją pateko nelegaliai, negali būti, negali turėti teisės teikti prašymų ir paraiškų, e, sakydamas, kad pasienio tarnybos nelegaliai dirba. Mes negalime pasienio valstybių piliečių teisėms kelti grėsmės. Toliau panas Kučiuk. Pone pirmininkė, mes visi žinome, kad ES pagrindinis tikslas yra pagerinti išorės sienų valdymą ir integruoti Europos sienų valdymo sistemą. Tačiau tai turi būti daroma laikantis delikačių e, tam tikrų saugiklių ribų. E, neatitolstant nuo laisvas menų judėjimo ES viduje. Pagrindinis e, tai yra e, teisingumo ir laisvės sąjungos elementas. Todėl aš norėčiau paremti uh, tai, kad yra stengiamas specialus fondas sienų valdymui, taip pat pasisakau už finansinę bazę, kuris, kuri turėtų padėti išspręsti besikeičiančius iššūkius efektyviau. Tai yra teisingas žingsnis link realaus valdymo ir ES išorės sienų saugumo. Ačiū. Grazie, uno... Labai ačiū. Ponas Polčiak, vieną minutę. Dėkoju. Aš balsavau už šitą pranešimą nes e, Šengeno zona ir jos buvimas yra vienas iš, viena iš didžiausių ES naudų. Ir todėl šitas pranešimas buvo žingsnis reikiama linkme. Bendras sienų valdymas ir pakankamas finansavimas yra būtinas iš anksnės sąlygas, sprendžiant tokius klausimus kaip migrantai. Todėl apgailestauju, kad pasiūlymas e, dėl fondo nepraėjo, o fondas būtų e, padėjęs spręsti migrantų krizę. Ateityje mes turėtume toliau vienyti sienos ir policijos bendradarbiavimą. Aš manau, tai reikiama žingsnis reikiama linkme. E, dabar periname prie Holmaier pranešimo, pone Makovei. Vieną minutę. Labai ačiū vidinis saugumas ES e, buvo sukurtas 2014 metais siekiant užtikrinti e, tarpvalstybinį bendradarbiavimą. E, šis fondas vidaus saugumo fondas turėtų būti toliau stiprinamas ir 2021-2027 dėl to, kad vidaus saugumas ir kova su organizuotu nusikaltomumu yra toks svarbus. Aš noriu dar kartą pabrėžti, tai pastaruoju metu smarkiai padidėjo tarp valstybinis nusikalstamumas. Mes turime užtikrinti geriau e, išorės sienas Ir turime nusipirkti reikiamą įrangą, pavyzdžiui, e, e, gebančius nuskaityti kelionės dokumentus, kurie yra išduoti arba ES, arba už jos ribų. Kalbame apie duomenų bankus, kalbame apie um, veidų, ap, veido atpažinimo um, priemonės. Ir mums e, reikia to E, tačiau dėja ne visos valstybės narės nori prisimti atitinkamas e, išlaidas. Dėkoju. E, dabar periname prie kito pranešimo. Ponas Nekov. Tai yra nesaugant Europą pranešimas. Dėkoju, aš palaikiau šitą rezoliuciją, aš manau, kad aplinka yra mums visiems bendra atsakomybė. Mes turime vadovautis e, pavyzdžiais, būti patys pavyzdžių. Deja, pagal paskutinius statistinius duomenis, Sofija, Bulgarija, mano sostinė yra 15 e, pasaulyje oro taršos kontekste. Ir e, priemonės Tai šildymo sistema daugiausia sukelia problemų, taip pat miestų transportas yra labai brangus, turime daug automobilių ir labai daug teršia ir pramonė. Turime kovoti su visu tuo. Ir e, be E, supratimo nebuvimo. Mes turime geriau investuoti į aplinkos apsaugą tam, kad nebereikėtų daugiau investuoti į e, sveikatos apsaugą. Labai ačiū. Aš susilaikiau e, balsuodamas, ponas Krupa ponia Krupa, aš manau, kad yra nepriimtina tai, kad mes tai atidedame iki, 20, iki 30 metų. Mes turime dabar nutraukti anglės naudojimą iki 30 metų, nes Lenkijos energetika yra paremta anglimis. Todėl so, dėl socialinių ir ekonominių priežasčių tai yra neįmanoma. Reikia uh, užtikrinti šio laikinį mažataršę technologiją. Uh, ir turime užtikrinti energetinį saugumą. Tačiau, e, kalbant apie visą tai, energetinis tiekimas e, yra netoks geras, dabartinė e, energijos tiekimo šaltiniai nėra tokie geri. Ir mes turime sukurti sąlygas naudoti ta, tuos įrenginius, kurie yra, e, gamina daugiau nei 20 MWh. Toliau, e, ponia e, Špiraki, dėkoju, aš balsavau už šią strategiją, nepaisant EPP išlygų. Visų pirma, nacionalinės lubos šešiems baziniams taršalams žaloja sveikatą ir be abejo tarša sienų nežino. Tad turime e, reikalauti, kad būtų nacionalinės taisyklės tarp, tarp valstybinės taršos kontekste turėtų būti daug griežtesnės. Taip pat turime didinti samoningumą tarp mūsų žmonių ir valdžios institucijų, kad e, būtų pakeisti jų automobiliai, kad būtų pasirinktos ekologiškesnės transporto priemonės ir viešojo transporto e, pasirinkimas salonikuose yra geras pavyzdys. Ir e, svarbu investuoti ne į naujus automobilius. Dėkoju Čampatski. Aš susilaikiau balsuodama dėl to, kad viena vertus oro kokybės pagerinimas turėtų būti mums prioritetas. Yra problemų susijusių su tuo ir pirmiausia, reikia jas spręsti. Oro kokybė laikui bėgant pagerėjo, tačiau daugeliu atveju, daugeliu atveju nėra gerbiami standartai, ypač kalbant apie kietasias dalelės. ES tengiasi pagerinti kokybę įvestama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 yra naujų apribojimų taršos prasme ir taip toliau. ES atideda lėšų tam tikslui, tačiau oro kokybė nepagerės, e, ne, nededant bendrų koordinuotų pastangų. Atsižvelgiant į tai, kad trečiosios šalis ir kai, kurios, kai kuriuose valstybėse ir kai kurios valstybės narės susiduria su problemomis įgyvendindamos e, dabartinius teisės aktus, mes turime rasti pusiausvyrą ir um, per, tarp socialinių išlaidų ir turime išlaikyti, iš, išvalyti orą e, susijusi su tarša iš prastos kokybės šildymo įrenginių. Toliau, ponas Kaputo. Mes turime E, daug e, nežinomų e, taršos šaltinių ir 90 procentų tų, tų taršos šaltinių nepašalinti. 7 milijonai dirba, miršta nuo to, tarp jų yra daug vaikų iki 5 metų, tuberkuliozė, malarija, su jomis yra kovojama. Tačiau girdėjome trumpo žodžius E, jis atsitraukė e, iš Paryžiaus, nuo Pary... atsakė Paryžiaus sustarimo. Ir visa tai absurdiška. Mes kalbame apie e, tuos milijonus piliečių visame pasaulyje, kurie nenori taršos. Aš E, turiu mažų vaikų ir e, baiminuosi, kad e, jie sakys, kad mūsų karta yra daug kvailesnė nei ta karta, kuri naudojo atominę bombą. Dėkoju, ponė E, Ronen e, Lernen. E, dėkoju, pirmininkė. Gera oro kokybė labai svarbi mums visiems, todėl man buvo lengva balsuoti už šitą labai svarbę temą. Aš labai tuo džiaugiuosi dėl to, kad šita rezoliucija atsižvelgia į teršalus ir oro kokybę mūsų pat, pastatuose. Žmonės daug laiko praleidžia pastatuose ir oro kokybė turbūt prastesnė nei išorėje. Uh, Žmonės turi kovoti su lygomis visą savo gyvenimą dėl to, kad jie praleido visą savo gyvenimą šiuose nesveikose pastatuose. Turime tūkstančių žmonių, kurie kenčia nuo tokių sąlygų ir namuose, ir darbo vietose. Daugelis žmonių prarado gebėjimą dirbti ir mes turime problemų su drėgme, Tai problema daugelį valstybinių pastatų, pavyzdžiui, mokyklose, dienos centruose, ligoninėse, biurų pastatuose ir, ir būtuose. E, švarus oras yra labai svarbi mūsų visų gerovės dalis. Todėl aš esu už bet kokią veiklą, kuri padės gerinti oro kokybę. Dėkoju. Ačiū. Dabar Fotigos pranešimas. Ponas Pein. Vieną minutę. Ačiū. Europos kontinente mes matom propagandos dezinformacijos apraiškų. ES stengiasi atsakyti į tai, tačiau klausimas, e, kokiom priemonėm. Dabar nuspręsta, kad reikėtų laikytis reglamentuojamo požiūrio e, ir kartu reglamentuoti, sakykime, naudojimasi e, socialiniais tinklais. Bet kita vertus, e, dabar kas spręs dėl e, to, ką įvardyti propagandą? propagandos reglamentavimu nenugalėsi nes tai yra režimų, kurie skleidžia propagandą priemonės. Yra tik tai vienas kelias, viena išeitis - pasimokyti iš senovės graikų, e, renkti sąžiningas, atviras diskusijas. Tai yra vienintelis kelias kovoti su propaganda, nes dabar tai, kas čia e, pranešime teikiama, iš tikrųjų yra prieš laisvę, prieš laisvą apsisprendimą. dėl ponios Lopės Agilar pranešimo. Pone Kengė, minutę skiriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga balsuodama už šį pranešimą uh, žengia rimtą žingsnį e, sutarties, susitarimo sudarimo tarp ES ir Monako, Andoros ir San Marino e, keliu nes Monakas, Andora ir San Marinas e, visada užėmė centrinę vietą Europos istorijos kelyje. Mus sieja su tomis šalimis bendros ir kultūrinės ir kitos vertybės. Ir ypač tikrai susitarimas e, būtų labai gražus žingsnis baigianti šios kadencijos parlamentui. E, todėl reikėtų e, raginti baigti dėrybą su šiomis šalimis kuo greičiau, kad būtų galima susitarimą sudaryti per ateinančius dviejus metus.